Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich und äh, bitte für Verständnis dafür, weil wir aus. Mėly kolegos, atsiprašau, bet dėl svarbių priežasčių turėjome aptarti įvairius klausimus, todėl tai atsiprašau dėl vėlavimo ir noriu padėkoti ponui Fatalai Sadžilmasi, kuris yra Viduržėmė jūros sąjungos generalinis sekretorius. Noriu jam padėkoti, kad jis leido mums pradėti susitikimą su juo šiek tiek vėliau. Situacija nedėvi, tačiau džiaugiamės tuo, kad jūs sugebėjote pristaikyti prie mūsų norų. Aišku, darbas su Gružėme jūros sąjunga yra labai svarbus, mes jo nekartą apie tai esame kalbėję. Tai yra apie tai, kaip taip svarbu, tai svarbu Europos Sąjungai prisidėti prie esamo darbo ir visus e, sprendimai propaguoti tos projektus, kurie verti milijardų eurų yra labai svarbu. Tai yra tiesiog ne ministrų e, susitikimo pietinių partner, šalių partnerių susitikimo pasakmė. Birželio 11 dieną patvirtiname Kukano pranešimą Europos parlamente, kur daugiausia dėmesio skiriama regioniniai kaiminystės politikos dimensijai. Akivaizdu, kad tai yra labai svarbu. Reikia stengtis kovotis konfliktais Europos Sąjungoje konfliktais, kurie peržengia sienas, kuomet žmonės propaguoja vairius interesus ir reikia kurti tinkamas sąlygas kovoti su šiais konfliktais. Ir manau, kad Viduržėmė jūros sąjunga yra būtent ta institucija, kuri mums leidžia pasiekti pažangos šioje srityje. Todėl dėkoju Jums ponas Žilmas, kad atvykote į mūsų posėdį ir dabar norėčiau pasakyti jums žodį. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, mėly kolegos, bičiuliai, džiaugiuosi galimybę būti čia kartu su jumis ir jums pristatyti, kaip nuspręsta veiklos ataskaita, Vidužėmyrio sąjungos pirmininko veiklos ataskaitą už 2014 metus. Tai taip pat yra proga su jumis aptarti esamą situaciją, aptarti ir galimas perspektyvas tame regione. Taip pat ypatingai džiaugiuosi tuo, kad kartu su jumis, kartu su Europos parlamento nariais įvairiose susitikimuose turėjome galimybę palaikyti nuolatinius ryšius mm, tarp Europos parlamento ir mm, Viduržėmio jūros regiono asamblėje ir jūs Viduržymio jūros regiono parlamentų asamblėjos nariai ir Europos parlamento nariai nuolat esate informuojami įvairius rezultatus apie pasikeitimus, e, turite galimybę aptarti tai, kas vyksta Viduržymio jūros regione. Ir manau, man tai yra labai svarbu, vertinant iš institucinio požio taško, taip pat iš viso Viduržymio jūros regiono procesų požio taško, labai svarbu yra aptarti, kokia yra dabartinė situacija. Taip pat aptarti ir tolesnį kelią, tolesnį pasiryžimą dirbti. Taigi visų pirma, siūlyčiau Jums trumpą pristatymą. Turiu ir skaidrės PowerPoint ir po to, aišku, mielai atsakysiu ir į galimus jūsų klausimus, kad būtų galima patikslinti kai kurios mūsų mm, dar, dabartinės darbo tvarkės mm, punktus. Mm, ar jau matote mano pristatymą. Taip, aišku, tiesiog gal priminčiau, koks yra institucinis visas mm, mm, mūsų institucijos darbas, kokia yra sąranga. Mes turime 43 nares e, ir aišku, mes pagal apibrėžimą siekiame partnerystės, atsiverimo, siekiame dirbti su visais regionio bendarbiavimo subjektais, veikėjais, mes siekiame aiškių tikslų, tai yra sustiprinti ir iš veiklos požiūrio taško regioninį bendradarbiavimą. Šiandien norėčiau kalbėti Jums, aišku, ir apie uh, Viduržėmio jūros sąjungos generalinio sekretariato parengtą ataskaitą jums noriu pristatyti, bet noriu ir bendrai instituciją pristatyti, aptarti visą mm, tą sistemą, kurioje mes funkcionuojame, tai yra tikrai turtinga, plati sistema, turime ir parlamentinį elementą, tai yra parlamentinė asamblėja Vidužėmio jūros regiono sąjungos, taip pat yra ir kiti subjektai, kaip, pažiūrėjau, Arlem, tai yra o, savivaldybių sektorius, taip pat versla, verslo, um, akademinio pasaulio atitinkami formai, atitinkamos sąrangos. Ir tikrai turime tokią plačią labai sistemą, kurioje funkcionuojame. Ir, siekiame didesnės sinergijos, didesnio bendarbiavimo tarp įvairių institucijų, kurias liečia ES ir viduržėmio jūros valstybių bendarbiavimas. Mes siekiame to, kad autorystę jaustų visi nariai, kad visi norėtų prisidėti prie bendros veiklos Europos Sąjunga yra iš, iš mūsų nariai šiaurės, pažiūrėjame į aš norėčiau pasveikinti šiaurės elementui jis atstovauja tam šiauriniame darbiavimui Taip pat turime ir iš pietų tą atitinkamą elementą, kadangi pirmininkavimas yra pasidalytas, yra du pirmininkai viduržėme jūros regione yra nustatoma bendra darbo atverkė, bendras dialogas, yra pasidalyjama darbais, yra kartu apibrėžiama, kokie yra siekiai, kokie yra uždaviniai ir kokiu veiksmu mes įmamės visi kartu. Uh, Žinoma, yra mm, aukštesnio rango pareigūnai, generalinis sekretoriatas, kuris dirba Barcelonoje, jie padeda mm, mūsų institucijai dirbti. Tiksliau norėjau štai jums pristatyti kaip mes dirbame, mm, kokie yra iššūkiai ir kokios galimybės mums atsiveria, kokioje srityje mes dirbame ir ką mes kokius sprendimus, kokius pasiūlymus mes pateikėme. Ši skaidrė, kurią jūs čia matote, man atrodo, aiškiai, net, net nereikalauja jokių platesnių komentarų, nes jis aiškiai apibrėžia visą tai, ko, ko yra siekiama regione. Mes galime akcentuoti pagrindinius tokius iššūkius, ypač akcentuoti, kas yra aktualiausia, tai yra jaunimo nedarbas, žinoma, jaunimo nedarbas yra esminis elementas, į ką mes skiriame ypatingą dėmesį ir Aišku, tai mm, ir, ir, ir moterų tarpe mm, labai aktualus šis klausimas, kitose srityse taip pat ir mes, e, kai galvojame apie mm, ateitį 2030 metus, pavyzdžiui, e, aišku, kad mūsų veikla plečiasi, gauna didesnį pagreitį ir svarbą, bet žinoma, savo vizijoje neturėtume apsiriboti vien tik tai iššūkiais, reikia galvoti taip pat ir apie atsiveriančias galimybės Ir būtent e, galvojant apie tokią pusiausvyrą, aš ir norėčiau pristatyti e, šios popietės mūsų diskusijas, kad mes galvojame ir apie iššūkis, ir apie sunkumus, bet taip pat ir apie atsiveriančias galimybės, kurios leidžia mm, mums ieškoti tokių veiklų, tokių sprendimų, kurie būtų tinkami iššūkiams įveikti. Taigi, galvojant apie generalinio sekretariato atliekamą darbą, štai kaip atrodome mes visoje sistemoje, tai ekosistemoje, įvertinant mūsų iššūkius ir mm, galimybės ir, ir įgaliojimus įgaliojimus. Generalinis sekretariatas turi atitinkamus įgaliojimus, mandatą e, aiškiai apibriežtą, tai yra regionio bendradarbiavimo skatinimas veiklos lygmenių, dvi, nukreipiant į dvi sritis. Visų pirma, tai yra regioninis ir politikos dialogas tokia platforma ir kita, kit, kita ašis tokia kryptis būtų regioniniai projektai, jų skatinimas. Generalinis sekretariatas šiandien jau gali pasidžiaugti atitinkamais rezultatais iš tai, ką jūs matote dabar ekrane. Tai tikrai padrasinančiai nuteikia. Mes galime jais pasidžiaugti. Aš kalbėjau kalbėjau jau apie tą dinamikos spartėjimą, apie mūsų veiklos mastų plėtimąsi ir kalbant apie regioninį ir politikos dialogo platformą. Uh, Mes galime pasidžiaugti tuo, kad buvo aštuonios aukšto lygio konferencijos, buvo trylika aukšto rango pareigūnų sutikimai, tarp jų ir ambasadorių, o buvo per šimtą ekspertų forumų, stalo diskusijų, kur specialistai pasikeitė nuomonėmis, patirtimi, daugiau kaip šimtas tūkstančių įvairių. Mm, subjektų veikėjų, tos ryties specialistų turėjo galimybę pasikeisti patirtimi. Ir aišku, kad tikslas buvo, galvojant apie antrą ašį, būti regioninių projektų katalizatoriumi. Čia mes galime pasidžiaugti 33 regioniais projektais 50 procentų šių projektų šiandien jau yra įgyvendinami. Žinoma, mes toliau dirbame ir stengiamės, kad ir likę projektai galėtų jau būti pradėti gyveninami, iš, pajudėtų. 2014 ehm, metais daug projektų buvo e, patvirtintų, gavo mūsų ženklą ir Mes siekiame to didelio poveikio, kad būtų apčiuopiamas rezultatas, konkretus rezultatas vietoje, kad um, būtų galima pasidžiaugti tikrai dideliu stipriu poveikiu, tokiu būdu prisidėti prie. Mm, keliamų klausimų sprendimo, prie esamų galimybių panaudojimo. Taip pat norėčiau pristatyti, pasakyti Jums tai, kad tie 33 projektai, kurie patvirti, buvo patvirtinti um, Iš jų 50 procentų yra gyvendinami e, viešojo sektoriaus institucijų, tai yra vyriausybių, tarptautinių organizacijų finansuojami tai projektai, bet 50, likę 50 procentų yra finansuojami nevyriausybinio organizacijų, tai yra pilietinės visuomenės, universitetų, privataus sektoriaus. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, kad galime pažymėti štai tokią pusiausvyrą. Uh, tokia visuotinė pusiausvyrą mūsų projektų finansavime. Ir štai aš būtent tai norėjau Jums ir pristatyti, kad, kad matytume tuos skaičius tikslesnius, vėliau jie bus e, dar parodyti. Taigi, 50 procentų viešojo sektoriaus, 50 procentų nevalstybinio sektoriaus, manau, kad tai yra labai svarbu, kai eina kalba apie viduržėmio jūros regioną, apie tai, kad siekime trausti visus subjektus, visus veikėjus, pilietinę visuomenę, akademinius sluoksnius, verslą ir taip toliau. Dabar kalbant apie vykdomą veiklą, reikia paminėti tris pagrindinės temas, kurias aš taip trumpai tik tai pristatysiu, aš nenoriu jums labai daug detalių pateikti savo pristatymę, aišku, jeigu pageidausite galima įsigilinti kiekvieno projekto detalės, bet kalbant apie tas temas, tai buvo visų pirma jaunimo nedarbas ir įtraukus augimas, tai pirmoji tema. Ir žinoma, reikia kalbėti apie faktinius elementus elementus, visą tą mm, jaunimo nedarbo problematiką regione, tai tikrai labai aktuali tematika ir ką labai svarbu pabrėžti yra tai, kad jaunimo nedarbas yra labai svarbi tema tiek viduržėmio jūros regiono pietiniai daliai, tiek šiauriniai daliai. Ir kalbant apie jaunimo nedarbą, man atrodo, tai yra tokia tema, kuri apjungia e, Europą, pietinės dalis e, ir viduržėmio jūros regioną. E, iš tikrųjų, tai tokia tema, dėl kurios daug kas labai intensyviai dirba ir dabar yra 13 um, projektų iš tų 33 patvirtintų, uh, būtent 13 projektų yra skirti jaunimo nedarbui ir įtraukimui tokiam augimui. Toliau antra tema tai yra moterų galių stiprinimas, moterų įgalinimas, kad moteris galėtų turėti tvirtesnę padėtį visuomenėje. Ir čia pieti, pietuose, taip pat ir, ir ES valstybėse matome, kad tai yra aktuali tematika, atsižvelgiant į tas diskusijas, kurios įvyko tarp mūsų narių ir um, Europos parlamento atstovai, ES e, atstovai taip pat kalbėjo apie tai, kad tai yra labai svarbi tematika. Čia mes turime dešimt projektų, kurie yra skirti konkrečiai šiai temai. Um, Paryžiuje 2013 rugsėjai vyko ministrų susitikimas ir nuo jo prasidėjo labai svarbi dinamika šiuo klausimu. Um, buvo paskui ir Barcelonoje surinkti susitikimai su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis ir mes turime galimybę per šiuos 10 projektų pasiekti 150 tūkstančių, e, atsiprašau, 50 tūkstančių naudos gavėjų e, dalyvaujančių tuose projektuose, kuriuos įgyvendame. Trečia tema yra tvarus vystimasis. Tvarus vystimasis, ponės ir ponai, aš turiu galvoje plat plačiai tą savoką um, plačiai apibrėžiant tą savoką, tai eina kalba apie tvarų augimą, tvarų vystimasi labai plačia prasme. Čia mes turime mm, tokią veiklą, kuri paremta regionių bendradarbiavimu ir dialogu ir uh, Yra gyvenima dabar 14 projektų e, skirtų būtent tvaraus vystimosi tematikai ir jie leidžia išplėsti mūsų veiklą šio klausimu. Čia ypač paminėčiau e, tvarų urbanistinį vystimasi, reikėtų paminėti, kad čia yra atitinkama patikslinimo ir aiškių rezultatų ir ta tematika, aš manau, artimiausių metų labai mm, įgis vis didesnį ir didesnę svarbą. Ir toliau noriu pabrėžti, kad mes dirbame su partnerių tinklu. Viduržėmio jūros regiono sąjunga yra tarp vyriausybinė organizacija, tačiau mes negalime ir tikrai neturime dirbti vien tik tai uh, su vyriausybėmis. Mes turime siekti mm, sinergijos, papildomumo su visais partneriais. Mes norime bendradarbiauti su visais partneriais. Mes džiaugiamės tvirtais uh, santykiais uh, tarp parlamentų. Uh, E, Euro, e, Europos viduržėmio jūros regiono parlamentinėje asamblėjoje mes turime puikų parlamentų bendradarbiavimą Barcelonoje, mūsų būstinėje e, yra plėtojama kultūrinė, ekonominė, kitos tematikos. Mes taip pat ir Lisabonoje plenarnėje sesijoje buvom susitikę vos prieš kelias savaitės E, pirmininkų susitikimas taip pat buvo labai sėkmingas. Ir mes dirbame taip pat ir su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, mes turime ir pilietinės visuomenės institucijų labai platų tinklą, mes turime ir labai daug akademijos sluoksnio partnerių, mes turime galimybę m, mm, tikrai su, sujungti tą m, mm, sprendimą iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų, e, abu du judėjimai, ab, ab, ab, abiejomis kryptimis, kad veikla vyktų, kad būtų galima e, e, realiai dirbti, užtikrinant įtraukumą ir pragmatiškumą. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad be 2014 metų veiklos ataskaitos pristatymo aš dar turiu pasakyti, kad aš esu marokietis, Magrebo atstovas, viduržemio jūros regiono atstovas, tai yra 3M. Ir aš noriu pasakyti, kad, na, aišku, turime dar daugiau dirbti nei padaryta iki šiol. Labai svarbu yra žiūrėti į ateitį, labai svarbu įvertinti, kokia yra dabartinė situacija ir žinoma, reikia įvertinti, um, su kokiais iššūkiais mes susidurėme šiandien. Ir galvojant būtent apie tą kelią į ateitį, norėčiau pristatyti štai tokius pastebėjimus ir rekomendacijas. Man atrodo, visų pirma, svarbiausia yra, kad uh, įvertintumėm tai, kad dabar yra 21-osios Barcelonos proceso metinės, uh, 2015 rūdienį mes galėsime švesti tai. Europos Sąjunga peržiūrė savo Europos kaimynystės politiką, aišku, irgi šį rūdienį tai numatyta. Jungtinės tautos taip pat numato peržiūrėti tūkstantmečio vystimosi tikslus po kelių savaičių, po kelių mėnesių. Uh, Taigi visi tie e, įvykiai sutampa kaip ir kalendorė, tad turime akcentuoti tai, jog labai svarbu yra akcentuoti regioninio bendradarbiavimo aspekto svarbą viduržėmio jūros regione. Regioninis aspektas vis dar išlieka silpnas. Visi tyrimai rodo, kad regioninė integracija, regioninis bendradarbiavimas yra nepaprastai silpnas, tačiau sprendimai egzistuoja, mes galime susitikti išplėsti savo veiklą. Visos valstybės gali tai padaryti, aš aišku, kalbu apie pietų valstybės, bet kalbu apie pietų valstybės įtraukdamas į tą sąrašą ir ES valstybės narės. Reikia tų tiltų nutiesimo, reikia platesnių galimybių, reikia panaudoti tai, ką mes turime, reikia stiprinti regioninį bendradarbiavimo aspektą. Tai yra Euro, Viduržėmio jūros regiono sąjungos DNR įrašyta. Aš manau, visi kartu mes galėtumėm sustiprinti mm, mūsų vykdomų veiksmų matomumą, apčiopiamumą kad realiai e, vietos žmonės prisimtų autorystę už tuos rezultatus, kurie yra pasiekiami. Ir aš čia kalbėčiau apie visas institucijas ir generalinį sekretariatą Viduržymio jūros regiono sąjungos, ką jis nuveikia ir, ir bendrai, kas yra padaroma kartu. Mm, su partneriais, kartu su jumis, gerbiami Europos parlamento nariai. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir manau, kad reikalinga vizija, kuri patvirtintų pasirinkimus, e, tuos sprendimus, kuriuos dabar įgyvendiname, tai yra jaunimo nedarbas, įtraukus augimas, moterų galių stiprinimas, tvarus vystimasis. Labai svarbu, kad mūsų darbas būtų stiprinamas ir spartinamas Mes turime 33 projektus, kurie patvirtinti, kuriems suteiktas mūsų ženklas, bet aš manau, kad tą darbą galima padvigubinti, patrigubinti. Tam, aišku, reikia didesnio politinio palaikymo, mums reikia ir finansinio palaikymo didesnio mums reikia taip pat ir geresnio koordinavimo ir didesnių sinergijų tarp skirtingų bendarbiavimo partnerių veiklos, kad būtų galima kartu judėti į priekį. Ir pabaigai norėčiau pacituoti tris e, pasiūlymus, kurie, mano manimu, yra labai svarbus. Ir Galbūt, kai grįšiu kitais metais pas jūs ir pristatysiu 2015 metų veiklos ataskaitą, aš tikiuosi, turėsime jau daugiau rezultatų, taip pat jau ir rezultatų dėl tų veiksmų, kuriuos siūlau. Taigi, visų pirma, siūlyčiau imtis plačios iniciatyvos dėl migracijos ir vystimosi viduržėmio jūros regiono sąjungoje. Manau, kad migracija yra vienas iš svarbiausių tokių klausimų ir jis negali būti vertinamas tik iš saugumo požiūrį lūžio taško. Reikia globalaus požiūrio, kur būtų ir ilgalaikė vizija, būtų ir vystimosi vizija. Be to mes negalėsime nieko realiai padaryti. Ir aš manau, kad geriausia institucija tam yra Viduržėmio jūros regiono sąjunga. Ji galėtų dirbti kartu su kitais partneriais, migracijos ir vystimosi klausimais ir pasiekti gerų rezultatų. Mm, aš manau, kad mm, abu pirmininkai tikrai galėtų tai įvertinti, patvirtinti, būtent jie mm, priims sprendimą dėl tokios iniciatyvos. Taip pat manau, kad turėtumėm daug daugiau investuoti į tarp kultūrinį ir tarp religinį dialogą, nes be, be žodžių reikia ir be žodžių reikia ir veiksmų, reikia, kad žmonės suprasti, ka, suprastų, kas kas vyksta, nes dabar yra kultūrinis atotrukis, yra tas ties supratimas vieni kitų. Ir aš manau, kad visi turime dirbti būtent vardanto e, tarp, dialogo tarp kultūrų ir uh, Ispanijos užsienio reikalų ministras ėmėsi iniciatyvos Barcelonoje, su, kur yra mūsų būstinė, surenkti didžiulį susitikimą būtent dialogui tarp kultūrų ir tarp religijų. Ir pabaigai, aš manau, mes turime daug daugiau a, dirbti kad geriau bendarbiautų visos institucijos, kurios dirba kartu Vidužame jūros regione, kad kasmetiniai būtų susitikimai, kurie užtikrintų daug daugiau sinergijos ir papildomumo. Tai tiek, mėly kolegos, gerbiami Europos parlamento nariai, ką norėjau Jums pristatyti ir pabaigai truputis humoro. Aš manau, kad galbūt įdomu, aišku, būtų ir taip pažiūrėti į mūsų darbą. Mm, tai mm, Herald Tribune e, iliustracija. Matome teroristą, kuris ketina įvykdyti teroristinį išpolį ir uh, pamatęs iškabą, kad um, siūlomas darbas, ieškomi darbuotojai, jis nusprendžia um, atsisakyti teroristinio išpolio ir įsidarbinti. Ačiū. Labai ačiū, ponė generalinį sekretoriau, ačiū ponė Fatala Sijilmasi ir taip jūs paminėjot. Uh, Barcelon, Barcelonoje dirbančio sekretoriato svarbiausias darbo sritis, būtent e, užimtumo klausimą ir kartu e, moterų, galių suteikimą moterims, tvarų vystimasi. Tad e, aišku, jūs kur kas daugiau galėtumėt papasakoti, kaip Viduržėmio jūros sąjunga galėtų tinkamiau kovoti uh, E, būtent su e, būtent problemiškais klausimais susijusiais su migracija, nes Viduržėmio jūros sąjungos šalis yra dažnai ir tranzitinės šalis. Tad vyksta dabar jau e, bendradarbiavimas ir šita tema, jis tikrai galėtų būti įdomus. Dabar, brangus kolegos, skirsiu po dvi minutės kiekvienam norinčiam kalbėti, nes jau vėluojam. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Mijamonui. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir labai ačiū generaliniam sekretoriui, ačiū, kad jūs atvykote į mūsų posėdį, taip jūs lankėtės pas mus prieš 14, maždaug 15 mėnesių, buvo tada malonu jūs matyti ir labai malonu matyti dabar. Ačiū už tai, kad palaikot nuolatinį dialogą su Europos parlamentu ir noriu kartu jūs pasveikinti dėl to, nes turint galvoje, koks sunkus yra ekonomikos ir politinis kontekstas tai iš tikrųjų nelengva. E, vėlgi visi mes išgyvenom ekonominę krizę, bet e, trūksta finansavimo, bet vis dėlto paminėjot, kad 33 projektai e, jau patvirtinti, maždaug pusė jų įgyvendinama jau ir tikrai tikimės, kad ir toliau bus veiksmingai įgyvendinami šitie projektai ir tai jūsų sekretoriato gero darbo dėka. Dabar e, vėlgi jūs paminėjote tam tikras datas. Mes turim tarp savęs poną Kukaną, kuris e, yra e, klausimui skirto pranešimo autorius pranešėjas. O dabar vėlgi, kaip ir jūs paminėjot, taryboje atnaujinama ir peržiūrinama ES kaiminystės politiką. Tad norėčiau jūsų paklausti, ką jūs pasiūlytumėt ES komisijai, Europos parlamentui, ką, į ką būtų galima atkreipti daugiau dėmesio, nes e, Europos parlamentas, aišku, irgi įsakys po dviejų savaičių savo poziciją šiuo klausimu. Pone Gomes, Labai ačiū, ponė generalinio sekretoriu, už pasisakymą. Visiškai pritariu jūsų išdėstytiems prioritetams. Jaunimo užimtumas yra centrinis, svarbiausias klausimas tiek viduržėmio jūros šiaurėje, tiek pietuose. Kartu moterų užimtumas yra labai svarbus ir šiame kontekste tikrai galėčiau pritarti minčiai, jūsų išsakytai minčiai, kad reikėtų e, daugiau investuoti į parlamentinę dimenciją, e, gilinti tarp kultūrinį, tarp religinį dialogą. Labai svarbu iš tikrųjų numatyti tokius projektus, kurie, kuriais E, su kuriais galėtų dirbti e, tiek šiau, viduržėmio jūros šiaurės, tiek pietų e, parlament, parlamentarai, kad jie galėtų šiaip susitikinėti šių projektų kontekste. Turim dabar jau parlamentinę asamblėją, tačiau tokie kiti susitikimai būtų irgi pravartus. Turiu klausimą dėl migracijos, dėl neteisėtos migracijos Mano nuomonė, nėra ženklų rodančių, kad situacija gerės, priešingai. Nes matom, kokie konfliktai e, tiesiog e, siautėja. Ar manot jūs, kad Europos Sąjunga gal galėtų uh, aktyviau aptarinėti teisėtos migracijos tam tikrų būdų. Tam, kad mes galėtume geriau šiaip jau e, valdyti nelegalios migracijos srautus, vis, visas dimencijas su ją susijusias, e, tą saugumo dimenciją. O dėl e, regioninės dimencijos jūs ją paminėjot. Ką mes galėtume padaryti geriau tam, kad vėlgi gali, įtvirtinti geriau šitą regioninę e, dimensiją, turiu galvoje vėlgi geresnį bendradarbiavimą tarp šiaurės ir pietų. Ačiū. Toliau ponas Auštrevičius. Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti Jūs, generalinį sekretorių, už pranešimą ir už tai, kad tikrai norėjot susitikti su mumis, aptarti su mumis tuos išdėstytus klausimus. Tikrai viduržėmio jūros sąjunga gerokai pasistumėjo į priekį įgyvendinama konkrečius praktinius projektus, nes juk matom, kad žmonės tikrai nori apčiuopiamų rezultatų. Turiu keletą klausimų, kuriais galbūt jūs galėtumėt plačiau pasisakyti, plačiau paaiškinti. Dėl politinio bendradarbiavimo. Jūs paminėjot Viduržėmio jūros sąjungos parlamentinę asamblėją, jos susitikimus, kad susitikimai vyksta nuolat, reguliariai. Kiek parlamentinė asamblėja turiu galvoje jos sąrangą, jos komitetus, e, politinės frakcijas, kiek tai atspindi tikrovę. Galbūt vėlgi kažkaip būtų galima perorientuoti tą parlamentinę asamblėją, padaryti tokią, kad, kad ji irgi duotų tam tikrą postumį bendradarbiavimui, konkretesnį postumį. Kitas mano klausimas susijęs su būtent tą autoryste, kurią jūs minėjot. Kiek valstybės, e, sąjungos valstybės, ypač aš turiu galvoje viduržėmio jūros pietų valstybės, kiek jos pačios jaučia, kad jos irgi yra e, sąjungos aktyvios partnerės, Nes juk labai svarbu neprimetinėti kitiems partneriams kažko, labai svarbu susitikti, susitarti, o po to kartu tada įgyvendinti partnerystės projektus. Tad būtų tikrai labai malonu, jeigu jūs galėtumėt plačiau pakomentuoti šiuos du aspektus. Labai ačiū. Dabar kolega Fabio Kastaldo, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir norėčiau pirmą širdingai pasveikinti jo ekscelenciją generalinį sekretorių. Jūs visada labai malonu matyti su mumis, pasikeisti mintimis. Sutinku su tuo, ką jūs sakė, dėl to, kad reikėtų palaikyti, užmėgsti palaikyti tarp kultūrinį, tarp religinį dialogą. Ir kartu sutinku su uh, E, būtent tuo, ką jūs kalbėjote apie centrinį visiems mums rūpimą klausimą - migraciją. Iš tikrųjų reikėtų laikytis platesnio požiūrio ir vėl ne, ne vien tik tai kreipti dėmesį į saugumo aspektą. Dabar toks klausimas. Šiandien vyko, e, tai yra e, taryba patvirtino misiją, jūrų misiją misija jūroje ir numatyti tam tikri konkretūs įgaliojimai. Bet kita vertus, šiandien viduržėmio jūroje laive, kuris išplaukė iš Libijos, gabeno daugybę emigrantų ir ten daugybę sužeistų dabar ir kas vėl už tai atsakingas. Antai Sicilijos įstaigos pradėjo tyrimą to e, atveju Ir tas mano klausimas būtų toks, nes iš tikrųjų šiandien tokia simbolinė diena. Ar manot, kad misijos, turiu galvoje, ar ta misija, e, turint galvoje tarybos, tarybos suteiktus įgaliojimus, ar ji dera su būtent su jūsų paminėtais prioritetais. Ar jūsų manimu būtų galima pagerinti tam tikrus štai tokių misijų e, aspektus? O ir šiaip norėčiau Jums palinkėti kuo geriausios sėkmės. Toliau ponas Kukanas, kuris yra atsakingas už kaiminystės politikos reformą. Atsiprašau, kad aš pavėlavau, tačiau vis tiek sveikinu generalinio sekretorių. Mes žiaugiamės, kad pastaraisiais mėnesiais Jis vis dažniau lankosi Europos parlamente ir kuo daugiau mes su juo kalbamės, tuo daugiau mes džiaugiamės jo ir jo sekretariato darbų Viduržėmio jūros sąjungos rėmose. Labai trumpai norėčiau paminėti tai, kad šis komitetas jau balsavo dėl pranešimo, dėl kaiminystės politikos reformos ir Viduržėmė jūros sąjunga ir jos sekretariatas taip pat minimi šiame pranešime, todėl mes ir dėkojame Jums už konkrečią informaciją, kurią šiandien mums pateikėte. Būtina vertinti tai, kad Jūs iš tikrųjų dirbate su konkrečiais projektais, turint galvoje Jūsų organizacijos pobūdį, situaciją ir narių sudėtį. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad šiame pranešime e, šis pranešimas gali būti naudojamas kaip pagrindas ateities bendradarbiavimui tarp e, e, rytų ir pietų kaimynių ir koncentruotis ties labai konkrečiais problematiškais projektais. Man nepatinka didelės schemos. Manau, kad kiekvienas konkretus projektas, kuriame galime bendradarbiauti, bus uh, naudingas ir sveikintinas. Ir pamažu, manau, galėsime e, kurti ir didesnius projektus. Tiek, ponia pirminkė, labai ačiū dar kartą Jums ir tikiuosi konkrečios e, diskusijos dėl tų dviejų dimensijų. Ačiū toliau, ponas e, Picula. Ačiū, generalinė sekretorija, kaip buvęs parlamentinės asamblėjos Viduržėmio jūros sąjunga e, narys. E, sutinku su tais klausimais, kuriuos iškėlėte, kuriems reikės skirti daugiausia dėmesio migracija, demografiniai pokyčiai, mokyčiai, mokymas, švietimas, MVI, e, finansavimas ir lyčių lygybės ir galimybių klausimai. Tai yra svarbiausi stabilumo faktoriai Norėčiau paklausti Jūs apie raginimą įsteigti viduržėmė jūros laisvos prekybos zoną ir stiprinti pietų pietų komercinio bendradavimo stiprinimą. E, instituciniams santykius reikia plėtoti kartu su EBRD ir kitomis finansinėmis institucijomis. Ačiū iš anksto už Jūsų atsakymą. Ačiū ponia Picula, dabar žodis ponia Desarnes. Ačiū ponia pirmininkė. Generalinė sekretorija, džiaugiausi jūs girdėdama, girdėdama tai, ką jūs sakėte apie savo darbą. Norėčiau pridėti tai, ką jūs žinote geriausiai negu bet kas. Tai yra iššūkiai, kurie šiandien kyla viduržėmio jūros e, baseine. Jie yra didžiuliai konfliktai, karai, fanatizmo problemos, migracijos problemos, saugumo, nestabilumo kai kuriuose šalise klausimą. Visa tai yra didžiuliai iššūkiai. Ir aš manau, kad jūsų pasisakymas e, yra e, prasmingas, tačiau man kyla klausimas, ar negalėtų, nereikėtų pagalvoti apie tai, kad e, sustiprintume šios sąjungos e, mandatą, kad visi kartu galėtume veikti, reaguoti ir pabandyti prisidėti prie šių problemų sprendimo. Tai pirmasis klausimas. Ir antra, turiu dar kelis trumpus klausimus. Pirmasis, ar manote, kad ES migracijos politikos nebuvimas ar tas kelias, kuris būtų sukurtas, būtų tinkamas, ar ir ta vystimosi politika, kurią mes taikome, ar ji duoda vaisių, ar ją reikėtų iš naujo peržiūrėti. Žinoma, kad visų problemų iš karto neįspręsime, tačiau mes turime, mano nuomonę, daugiau dėmesio iš naujo imti skirti šiems klausimams. Ačiū. Ačiū, ponė Desarnės. Ir Paskutinis ponas Bergaminė, išras veiksmų tarnybos e, atstovas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti generaliniam sekretoriui, mano bičiuliui, su kuriuo jau dirbame kartu su Jordanijos, taip pat pirmininkais jau keturis metus. Per keletą minučių, kurias man duodate, norėčiau pabrėžti kiek e, Viduržėmė jūros sąjunga yra labai unikalus formas. Tač, ir tai yra būtinas formas. Generalinis sekretorius kalbėjo apie esminius mūsų veiksmus, e, kova su jaunimo nedarbu. Šis darbas vyksta 43 šalise ir aš manau, kad šiandien reikia e, galvoti apie mūsų darbo metodų reformą reikia įvertinti pastangas, kurios įdėtos e, per trejus metus politikos srityje. Pateiksiu dešimt priežasčių, kodėl ši sąjunga duoda pranašumų ir kodėl reikia Europai ir remti ir e, šią sąjungą. Pirmiausia, tai yra vienintelis forumas, kur Palestina su pavadinimu Palestina dirba kartu su Izraeliu, pavyzdžiui. Antroji priežastis panašiai yra tai, kad kasdien pareigūnais ir ambasadoriai sustinka su ir Turkijos, Kipro, Argent, e, Graikijos atstovais ir dirba kartu. Trečioji priežastis Alžyro Maroko problemos klausimas buvo iškesnis iškeltas. Alžyro vyriausybė prisideda prie generalinės sekretoriaus biuro e, veikimo, nors jam e, vadovauja Maroko diplomatas. Tai yra diplomatijos pasiekimas dėl Libijos. Mes esame surengę transporto ministrų e, sustikimą, kur Izraelio ir Libijos transporto ministrai sėdėjo vienas šalia kito. Tai po pirmą kartą per daugelį metų kai tai buvo įmanoma pasiekti dėl Sirijos. Tai yra e, ta pozicija, dėl kurios arabų šalis sutarė, kad negalima net neįleisti Sirijos į šį formą. Toliau. Dėl moterų, tai moterų reikalai buvo pirmą kartą aptarti su arabų šalimis ir dauguma tų valstybių taiko konservatyvę politiką. Tačiau ministrų schimuose kalbama ambicingiau apie moterų teisės, jų e, lyderavimą, lyderavimo galimybės. Taigi tie klausimai tariami. Europos šiaurės šalis pirmą kartą e, rengė e, šį susitikimą, tai yra e, Lietuva, tai yra jos pirmininkavimą. Ir dar du paskutiniai dalykai. Būtent Viduržėmio jūros sąjungos dėka Europos šalis sutrė eiti toliau negu leidžia Lisabonos sutartis Tai yra, kuomet per susitikimus pirmininkauja esoterinis ministras. Ir generalinis sekretorius taip pat pabrėžė, kad mes dirbame laikydamės bendrumo, bendrumo dvasios. Ir toks veikimas veikia labai gerai. Aš sutinku ir e, su Jordanijos e, ambasariumi mano bičiuliu, kad ši sistema veikia ir jį prisideda prie kaimynystės politikos. Politiškai tai yra svarbu. Tačiau reikia, aišku, siekti suartinti žmonės, ekspertus, specialistus, mokslininkus ir verslininkus e, svarstyti visas problemas ir reikia e, politinio prioriteto. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Dabar trumpai žodis poniai Rumari ir generalinis sekretorius po to užbaigs. Ačiū pirmininkė trumpai dėl diskusijų kurios leido sukurti Viduržėmio jūros regiono sąjungą. Aš norėčiau priminti vieną dalyką, kad ta idėja gimė iš konstatavimo, kad net jeigu Europa, kuri yra ekonominė, politinė galybė, um, jeigu nori tokia būti ateityje, ji negali apsiriboti geografinio, politinė prasme. Um, mes kalbame todėl apie Viduržėmio jūros regioną dėl to, kad norime ir suprantame, kad turime labiau susivienyti, kad galėtumėm e, geriau pasiekti tuos 500 milijonų gyventojų, kurie galėtų leisti mm, mums užtikrinti mm, konkuravimą, lyderio vaidmenį plačiau pasaulyje. Manau, kad būtent ką Mūsų svečias pasakė, kad yra labai svarbu, kad turėtumėm pakankamai stiprius ryšius, pakankamai didelį homogeniškumą, kad galėtumėm būti tikra galybė Europin, Europos ir viduržėmio jūros regiono galybė. Tas yra svarbiausia. Manau, generalinis sekretorio klausimas būtų um, labiausiai toks politinis. Tai yra, ar šiandien nesame didžiulės stagnacijos etape politiškai vertinant. Aš, aš labai dėkuoju Jums už tai, ką Jūs pasakėte, bet man atrodo įvertinus mm, kai kurių konfliktų aplink viduržėmio jūrą dinamiką yra E, tas, man atrodo, mm, toks lik ir noras kiek tai žengti atgal, palyginti su tais sprendimais, kurie buvo priimti, kad būtų sukurta ta viduržėmė jūros regiono sąjunga. Aš tikrai noriu dar kartą pabrėžti, kad tai buvo viena iš didžiausių idėjų mūsų pasauliu. Ačiū, o dabar, jeigu galėtumėt trumpai per 5-7 minutės. 5-7 minutės visam viduržėmė jūros regionui nedaug. Visų pirma, Ponės ir ponai, noriu padėkoti už jūsų padrasinančius žodžius, nes e, tikrai išgirdau tik tai palaikymą, suinteresuotumą, norą dirbti kartu, kas e, e, nereiškia, kad mes turime užmigti ant laurų ir pasitenkinti tik tuo, ką mes darome. Aš manau, kad tikrai visą tai, ką čia išgirdau, galėčiau vertinti kaip padrasinimą mums dirbti toliau, kaip suinteresuotumą susidomėjimą mūsų regionų. Aš manau, kad tikrai galiu Jūs patikinti, kad visą tai, ką Jūs pasakėte, pasižymėjau labai kruopšiai. Ir antras dalykas, matuoju mm, visos aplinkos e, sudėtingumą, visą tai pasveriu, bet noriu pasakyti, kad Viduržėmio jūros regionas yra adresas jį turi ir adresą, viduržėmio regionas turi ir adresą, ir telefoną, ir elektroninio pašto adresą. Na, galbūt nenorėčiau čia kažkaip tai tokių kokių tai didelių pretenzijų reikšti, bet norėčiau pasakyti, kad mano manimis tai yra svarbu. Uh, Nes galvojant apie Europos ir vidužėmėlios regiono procesus anksčiau, būtent trūko tos būstinės, to monitoringo um, įrankio, veiklos įrankio, kurį šiandien turime ir kas yra svarbu. Ir aš noriu jums įsipareigoti, kad toliau tęsiu, mobilizuosiu visą tą komandą, kuri dirba Barcelonoje, 35 žmonės, kad tikrai tie žmonės, noriu pasakyti, kad tie žmonės dirba labai daug, labai efektyviai ir e, esu labai dėkingas jiems ir noriu e, pasveikinti jų darbą štai būdamas čia. Ir noriu pasakyti, kad didžioji dalis, aišku, mūsų darbo sėtina su migracija. Mes daug parengiamųjų darbų atliekame šioje srityje, kaip, kaip jūs ir kalbėjote. Um, tai yra labai aktualu ir dirbu ne vien tik tai kaip Dužymė jūros regiono sąjungos generalinis sekretorius, bet ir kaip uh, to regiono gyventojas atstovas. Aš esu marokietis ir generalinis sekretorius per brūkšnelį. Mm, aš aišku nekomentuosiu ES sprendimų, kurie priimti neseniai. Tikrai nekomentuosiu tų dalykų, nes e, tai nėra mano vaidmuo ir aišku, jūs tai, jūs tai puikiai suprantate. Bet norėčiau sugrįžti prie esminio klausimo, kad reikia globalaus subalansuoto požiūrio į migraciją. Ir reikia nepamiršti visų realijų, galbūt jų būtų per daug, kad galėčiau jas visas išvardyti, bet reikia nepamiršti, kad yra milijonai, milijonai žmonių į pietus nuo viduržėmio e, jūros, kurie yra atvykę Europos Sąjungą ir gyvena e, teisėtai ir, ir stengiasi integruotis didžioji dauguma. Nereikia to pamiršti, kad yra tie didžiuliai žmonių srautai, kurie yra įvykę viduržėmio jūros regione. Uh, Ir reikia pasakyti, jog ES žinoma reikia darbo jėgos ir jos reikės per atimiausius dešimtmečius, kaip tyrimai rodo, dešimtis, dešimtimis milijonų, taip skaičiuojama yra tas darbo jėgos poreikis ateičiai. Reikia nepamiršti, aišku, ir žmonių judumo, Tai yra labai svarbu, kai kalbame apie santykius tarp valstybių. Reikia nepamiršti to žmogiškojo aspekto. Uh, Noriu tiesiog pasakyti, kad mums reikia realiai apsvarstyti visus tos migracijos rautų klausimus bendroje, globalioje, subalansuotoje vizijoje, jos rėmose. Ir reikia aiškiai akcentuoti tokius dalykus. Visų pirma, būtina bendradarbiauti. Mm, bendradarbiauti tai nėra tik tai teorija, tai nėra tik tuščia žodis. Aš norėčiau parodyti Jums vieną interneto svetainę, kurios pirmą Jums nerodžiau. Uh, vieną skaidrę. Pirmai nerodžiu šios skaidrės, tai yra Frontex statistika. Štai čia e, tie skaičiai yra iki 2015 metų pradžios, dabar jau būtų galima e, pridurti ir 2015 metų skaičius, bet tai yra tie trys koridoriai, aišku, yra ir daugiau jau į tą laiką atsiradusių, ypač galvočiau apie vidurio Europą. Uh, Mm, įdomus yra priimti sprendimai dėl visos tos problematikos tarp Serbijos ir Vengrijos tos sienos, um, tie visi srautai. Bet aiškiai matome vakarų koridorių, iš esmės tai būtų Marokas Ispanija. Ir būtent bendarbiavimo ir partnerystės ir uh, tikro bendro darbo dėka statistika štai šiandien kokią matome, e, kad iš tikrųjų ta daug geriau valdoma situacija. Tai, tai reiškia, kad tikrai daug geriau valdoma situacija, tai nereiškia, kad viskas sustabdyta, bet daug geriau veikia visos institucijos. Yra, um, ir kodėl mes turime, aišku, visas tas žmogiškas tra tragedijas viduržymė jūroje, tai dėl Libijos, aišku, Noriu akcentuoti tai, kad būtina struktūriškai organizuoti bendradarbiavimą. Tai nėra, bendradarbiavimas tai nėra tik tai didelis tušia žodis, tai yra realus darbas ir štai jūs matote jo rezultatus. Taip pat yra ir vystimosi visas aspektas. Imigruojama kodėl? Imigruojama dėl akivaizdžių priežasčių, ar tai dėl politinio nestabilumo, ir jeigu yra politinis nestabilumas, tai aišku, tos problemos sėtinos su mumis ir tada, aišku, jas reikia spręsti. Jeigu yra kažkurioje valstybėje politinis nestabilumas, pavyzdžiui, už Sahario Afrikoje, jeigu kažkurioje valstybėje yra nestabilumas, reikia spręsti tas problemas. Akivaizdu, kad e, politinė situacija yra aiški, reikia imtis jos. Toliau antras dalykas - migracija yra ekonominė ir rytoj dar bus ir dėl klimato vykstanti migracija. Tai reikia visus tos e, aspektus įvertinti ir tada bus galima sulaukti realių rezultatų. Ir viduržėme jūros regiono. A, Sąjungoje yra Fez universitetas paminėtinas, jo veikla iš tikrųjų um, eina kalba apie veiklą per sieną, tai projektas, kuris yra skirtas jaunimu, jaunimo, ne, jaunimo užimtumui viduržemėros regione, mm, būtent tam, kad uh, nebūtų neteisėtų migracinių srautų, galbūt skatinant e, kokybinę e, migraciją, kokybinius srautus, kurie būtų naudingi abiem pusėm. Ir tikrai yra ir, ir, ir, ir gerų dalykų, bet labai svarbu, kad ateityje būtų daug daugiau projektų, uh, tą linkmę, kad galėtumėm sukurti tą bendrą kultūrą, kuri leistų užtikrinti um, geresnį uh, žmonių judėjimą, kuris būtų kokybiškesnis, naudingesnis visiems. Ir uh, reikia galvoti apie reikalingą investavimą į uh, tuos dalykus, kurie svarbus abiem pusėm, visom pusėm. Tai yra bendrų interesų centras. Aš paminėčiau štai tokį neseną pavyzdį. Pežo investavo 600 milijonų eurų e, Maroke praeitą savaitę Mm, tai yra ne vien tik tai vystimuisi skirtas e, projektas, tai yra partnerystė, kurioje laimė abi pusės, užtikrina konkurencingumą abiejų pusių ir Pežo kompanija iš to laimi ir mūsų valstybė iš to laimi. Štai koks yra tinkamas e, e, partnerystės pavyzdys, tai yra jėga, kuri galėtų būti mūsų regiono uh, pranašumas leidžiantis užtikrinti, kad visos pusės laimėtų iš to. Ir klausimų, aišku, yra labai daug, o pirmininkė, jūs man skirite labai mažai laiko, negalėsiu, aišku, atsakyti visus klausimus, tiesiog norėjau dar du pabandyti tiksliau atsakyti. Klausimas dėl Europos kaimnysės politikos, man atrodo, mėly kolegos, mm, dabar labai svarbu yra pasinaudoti e, atsiveriančią galimybę ir, ir tikrai suformuoti naują um, kaiminystės politiką paremtą partnerystę. Aš tai akcentuoju, nes tai yra ir Europos kaiminystės politikos ataskaitoje, aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau tą e, pranešimą, kurį parengė panas Kukan, aš labai sveikinu jo darbą kaiminystės politikos rytyje bendrai reikia stiprinti regioninį aspektą, reikia stiprinti e, tą regioninį elementą, kad neapsiribotumėm e, tik linijinė, linijinių matymų, kad e, nebūtų vien tik tai dvišaliai santykiai, bet kad būtų ta dvišaliai daugiašalė dinamika įtraukta į e, daugiašalę politiką ir visas regionas turi dalyvauti, atsakas turi būti regioninio ligmens. Ir pabaigai dėl politikos toks klausimas buvo užduotas Vidužėmė jūros regiono e, sąjungos parlamentinė asamblėja siekia išlaikyti tą dinamiką, e, stiprinti sąveiką e, tarp generalinio sekretariato ir Vidužėmė jūros regiono sąjungos parlamentės asamblėjos, kad visos institucijos prisidėtų prie tos partnerystės, prie to bendradarbiavimo. Labai svarbus, aišku, parlamentinės asamblėjos vaidmuo šio klausimu. Pone ir ponai, jei dar leistumėt pabaigai paskutinės mintis dėl institucinio šovinizmo, tikrai turiu pasakyti, kad esu kovotas už viduržėmio jūros regioną. Aš manau, kad kaip niekad dabar kaip Patrys Bergaminys sakė, Europai kaip niekas anksčiau reikalinga tokia regioninė struktūra, būtina, kad visi sėdėtumėm prie bendro stalo, kad mes galėtumėm dirbti iš vien tam, kad mūsų ateitis būtų kuriama kartu. Ir toks metodas, kai visi jaučiasi autoriais, visi prisideda prie bendros idėjos savo bendrų darbų, aš manau, kad tai yra uh, labai svarbu ir jeigu mes šiandien neturėtume Vidužėmio jūros regiono sąjungos, ją būtinai reikėtų sukurti. Ačiū. Labai ačiū, ponė generalinį sekretoriau. Deja, laikas bėga į priekį mes turim dirbti toliau. Labai ačiū dar kartą, e, labai aktyviam generaliniam sekretoriui. Ačiū už tai, kad e, vėlgi pateikėt 14 metų veiklos ataskaitą ir iki kito susitikimo. Labai ačiū.